So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind noch relativ. Gerbiami kolegos, laba diena. Nėra mūsų labai daug šiandien posėdėje, nežinau kodėl taip yra. Tačiau, jeigu teisingai supratau, prie Briuselio e, daug eismo įvykių įvairiausių, todėl važiavimo sąlygos nėra lengvos. Tad štai, pradėskime mūsų posėdį, kad neprarastume per nelik daug laiko. Sveikinu čia į posėdį atvykusius visus. Reikis darbo tvarkės pakeitimų pernelyg daug nėra. 26 punktas buvo atidėtas, 8. Prieš 27 bus nagrinėjimas ir paskui 30. Jis ko gero taip pat bus atidėtas. 45 bus po 30 ir prieš 24. Tai štai, tai jau atspindėta yra jūsų dokumento plankose šeštasis punktas po 40, po 40-ojo. Tai štai, tokie yra pasikeitimai darbo tvarkyje, ar būtų pastabų? Regisi ne. Taigi periname prie antrojo darbo tvarkės punkto pirmininko pranešimai. Šį kartą jų yra tikrai daug. Vyko koordinatorių posėdis kovo pirmą ir nusprendėme, kad ponas Laudžiai Berlingver pakeis Diana Wallis ir bus bendra pranešėjas pranešimui apie ES teisę. Lechnerį pakeičia kitas kolega, jis taip pat E, paliko mūsų komitetą. Dėl paveldėjimo teisės Akselfos yra naujasis pranešėjas dėl juridinio pagrindo. Visą tai įvyks tada, kai jis atitiks visus procedūrinius reikalavimus, kai jau bus užfiksuota, kad jis perėjo nuo vieno komiteto į kitą. O kol kas pirmininkas dėl juridinio pagrindo užkūruos šį klausimą. O paskui turime daug kitų pranešėjų pavardžių. Nuomonė dėl direktyvos, dėl viešųjų pirkimų transport, energijos transporto srityje. Ponas Gargani pašto paslaugas taip pat kūruos kartu su iš to minėtų anksčiau klausimų kitą nuomonę Dėl koncesijos kontraktų ponas Baldasarė bus pranešėjas ir turime direktyvą dėl pakuočių klasifikavimo ir nuorodų pavojingiams kroviniams. Kolega Lopes Asturis bus pranešėjas ir turime dar vieną siūlymą. Piliečių programa. Šį klausimą kuros pirmininkas ir dar dėl vieningos rinkos veikimo. Imko komiteto iniciatyvinis pranešimas, ponė Regner kūruos šį klausimą. Stabilumo obligacijos, ekon komiteto iniciatyva rengiama nuomonė, ponas Baltasarė ją rengs. Skait, vieninga skaitmeninė rinka, ponė Nibler teiks ataskaitą šiuo klausimu ir galiausiai reglamento siūlymas dėl muito klausimų. Kolega Lopesės turis užsim šio klausimo ir galiausiai turime peticiją. Pono Tagafosu, pirmininkas užsim šio klausimo kuravimo, galiausiai iniciatyvinis pranešimas. Ar gerą puslapį atsiverčiau, klausė savęs pirmininkas. Tai štai, čia mes pranešėjus visus paminėjome. Ar turite kokiu nors prieštaravimu ar pastabų? Regis ne. Tad koordinatorių siūlymai to būdu yra patvirtinti. O dabar serija pranešimų, iniciatyvinis pranešimas dėl minimalių standartų susijusių su pagalba e, dėl teismo išlaidų. Paskui vyks mini klausimai dėl ataskaitų pagal atskirą šalis, tai vyks mūsų mū, per mini sesiją. E, balandžio mėnesį, galiausiai prašysime leidimo renkti pranešimo dėl, pranešimo dėl busimųjų įmonių. Mes dar neturime pranešėjo šiuo klausimu, nes nėra sutarimo tarp politinių frakcijų. Mes nusprendėme, kad vyks delegacija į Kiniją. Šiuo metu yra teikiami prašymai. Per žalę savaitę bus vykstama į Kiniją spalio lapkričio mėnesį su, poniu, su ponu Barnie, su ponia e, Regne diskutavome, taigi sustiksime 30 gegužės su ponu Šefcovičiumi. Paskui dar vyks sustikimas dėl administracinės teisės klausimų. Tai štai, tokie būtų pirmininko pranešimai. Na, jų buvo tikrai daug, atsiprašau visų už tai, sako pirmininkas. Trečiasis darbo tvarkės klausimas posėdžių protokolų tvirtinimas kovo pirmos dienos. Sako man sekretoriato atstovai, kad protokolo dar nėra, tai teks atidėti šį klausimą kitam kartui. Ketvirtasis klausimas. E, Teisės instituto pristatymas, Europos Teisės instituto pristatymas. Sveikinu atvykusius Sera Francižekobs, Benedikt Fovarko Kosun, Imgrar Kris, Tobias Šulte, Indenbaumen. Ir iš karto turėtume pradėti nuo šio pristatymo. Manau, kad pirmiausia seras Jacob pirmasis kalbės. Prašau. Labai ačiū, ponia pirminkė, gerbiami Teisės reikalų komiteto nariai, mano kolegos ir aš. Džiaugiamės, kad galime Jums pristatyti Europos Teisės institutą ir dėkojame Jums už šią galimybę. Pirmiausia, trumpai norėčiau pristatyti mūsų komandą, mūsų vicepirmininkė, viceprezidentė e, ponė Benedikt Favor Koson iš e, Paryžiaus universiteto, daktarė Imgan Gris, mūsų senato pirmininkė, iki šiol buvusi Austrijos aukščiausio teismo narė. Kristianas, Kristiana Venderhorst yra iš vienos instituto mūsų E, išdininkė ir mūsų generalinis sekretorius yra ponas Tobijas Šulte Indenboivant. Aš kaip e, prezidentas norėčiau tarti keletą žodžių pristatydamas institutą. Daugelį metų teisininkai Europoje mane, kad reikalingas visos Europos, e, visos Europos reikalinga organizacija visiems teisininkams Europoje organizacija, kuri būtų nepriklausoma ir kuri galėtų padėti pagerinti Europos teisę jos kokybę. Ši idėja iš dalies kilo e, remintis e, Amerikos teisės institutų pavyzdžių, e, kuris teikdamas pareiškimus apie teisę visai sėkmingai prisidėjo prie teisės plėtojimo Junktinėse valstijose. Europos teisės institutas atsirado praėjusiu metu birželio pirmą dieną po ilgo proceso, prie kuriame dalyvavo įvairūs puikūs Europos teisininkai institutas e, atverė duris vienoje prieš keletą mėnesių. Jis remiamas e, kol kas e, pradiniam laikotarpiu vienos universiteto. Jam vadovauja taryba, ir išrink, kur yra 40 išrinktų teisininkų ir jam patarimus duoda Senatas. Europos teisės institutas bus apims daug narių, mokslininkų, praktikų, teisėjų, teisės saugos pareigūnų iš visos Europos ir ne tik iš Europos Sąjungos. Jis nėra skirtas vien tik tai akademiniams tyrimams, o greičiau propaguoti, remiantis geriausią praktinę ir akademinę patirtimį, mintis, kaip lietuoti teisę ir tai turėtų realų poveikį praktikoje. Mūsų nariai aktyviai dalyvaus mūsų darbe, darbe, kuris būtų europietiškos kokybės vienas iš svarbiausių būdų pasiekti šių tikslų, nors ir ne vienintelis būdas, padedant e, tam tikrose srityse gerinti kokybę, Europos teisės aktų kokybę, dirbti kartais su ES institucijomis, bet visą laiką visiškai nepriklausomai. Šiuo metu profesorius Venderhorstas e, kalbės apie bendrą Europos e, prekybos įstatymą kur mūsų darbo grupė labai aktyviai dirbo. Ten pirmininkauja vienas iš anglų teisėjų, o generalinė sekretorė kalbės trumpai apie kitus projektus, kuriuos atidžiai esame atrinkę. Prieš tai profesorė Fovark Koson kalbės apie institutą apskritai ir apie senatą. Taigi, pirmiausia žodį prašyčiau perimti profesoriai Fovark Koson. Ačiū. Merci. Merci, messieurs. Dėkoju, ponios ir ponai parlamentarai. Ponios ir ponai, ačiū, kad sutikote mus priimti ir išklausyti mūsų posėdėje. E, mes norime Jums pristatyti savo ką tik sukurtą institutą. Tai štai. Toks yra juridinis kontekstas, jūs žinote, kas yra svarbiausi veikėjai, ten veikia piliečiai, teisėjai ir visa kita. Štai Dešinėje pusėje jūs matote e, teisininkų bendruomenę, tai ją sudaro teisėjai, praktikai, e, akademinio pasaulio teisės atstovai. Čia būtų ir tas mūsų institutas. E, tiksliau, jis yra sankryžoje tarp šių visų profesijų, nes jo tikslas yra burti visus subjektus, kurių e, tikslas yra renkti ES teisės aktus. Reikia prisiminti, kad mm, universitete um, privačiosios teisės diskusijos mus palėtė ypač stipriai. 89 metų ES dokumentas uh, skelbė, kad būtina taikyti tinkamai civilinę teisę ES. Šis siūlymas būtent uh, ir buvo tas akstinas, kuris paskatino universitete uh, studiją, diskusijas dėl to, kad reikėtų kurti Europos teisės institutą, kuris uh, burtų visus subjektus, kurie galėtų reikšti savo nuomonę apie Europos teisės rengimą. Taigi tos diskusijos buvo svarbios, e, buvo rengiamas projektas ir galiausiai mes supratom, kad yra jaučiamas poreikis įsteigti europinę platformą, kuri užsimtų mokslo tyrimais ir kuri vykdytų diskusijas, tiek kalbant apie viešąją teisę, tiek apie privačiąją teisę. E, tos diskusijos turėtų jungti tiek teisės praktikus, tiek politikus, tiek teisėjus Ši platforma turėjo būti nepriklausoma tai turėtų būti atskira organizacija, tai, tai yra apibriešta ir mūsų įstatų antrajame straipsnėje, kur mes kalbame apie basic principles. Ten yra kalbama būtent apie nepriklausomybės būtinybę. Po 89 metų rezoliucijos vyko konsultacijos, kurias vykdė Europos komisija dėl sutarčių teisės. Buvo išdėstytos pačios įvairiausios priežastis, kodėl reikėtų tokio instituto. Buvo kalbama apie tai, kad galbūt reikėtų kurti teisininkų tinklus. Žodžiu, visi suinteresuoti subjektai patys rodė būrimus iniciatyvą. Instituto tikslas dabar yra būrti draugę visą tą energiją. Pats institutas gimė iš daugybės iniciatyvų. Du, dvi tos iniciatyvos buvo svarbiausios. Viena, Elija buvo e, atsiradusi. Tai ši asociacija, Elija, buvo pono Fonbar vadovaujamos grupės savotiškai tesinys. Um, tad e, reikėjo, kad ši diskusija taptų labiau e, akademinė. Paskui e, Florencijos universiteto iniciatyva buvo norėta įtraukti į darbus daugiau teisėjų, daugiau praktikų. Pradėta buvo organizuoti daugiau seminarų su mintimi įsteigti tokį institutą. Iniciatyvos buvo apjungtos ir galiausiai atsirado Belgijos asociacija, kur savo indėlį įnešė uh, American Law Institute ekspertai, Amerikos teisės instituto ekspertai. Ten dirbama projektų pagrindų ir tie projektai yra labai pragmatiški. Tai nėra kažkokia diskusijų erdvė, vien tik diskusijų erdvė, ne. Tiesiog buvo žinoma, kokios sėkmės buvo pasiekta uh, E, to Amerikos instituto ir taigi mes ėmėme šio metodų e, vykdyti pragmatiškas diskusijas, mes taip pat pasirėmėme tą patirtimį rengdami instituto, Europos instituto įstatus. Mes e, inauguracinę konferenciją surengėme Paryžiuje ir kaip tik prieš tai 11 gegužė buvo pradėta procedūra, buvo paskelbtas konkursas kad galėtume išsiaiškinti, kur bus instituto būstinė. Ir kaip sakė mūsų pirmininkas, dabar būstinė yra vienoje, institutas didžiaja dalimi yra finansuojamas vienos universiteto ir Austrijos vyriausybės. Lapkričio 27-2011 metų įvyko oficialus atidarimas, dalyvavo Viviana Reding, vicepirmininkė Europos komisijos, ir mes pradėjom diskutuoti dėl atskirų projektų E, kuriuos, prie kurių dirba Europos parlamentas. Europos instituto misija yra išdėstyta įstatuose. Tikslas yra vykdyti mokslo tyrimus, tačiau tuo pat metu ir ypač teikti e, praktinę pagalbą teisės aktų leidėjams vystant ES teisę. Norėjusi ne tik tai teikti pagalbą teisės kuriems, bet sukurti tvirtą europinę bendruomenę, kuri remtųsi į pačią įvairiausią teisinę kultūrą. Nesiekiama buvo unifikuoti šią kultūrą, priešingai išlaikyti jos pluralistinį pobūdį, nes tai būdinga Europai. Siekta buvo sukurti diskusijų ir bendradarbiavimo formą tarp juristų, kuriems įdomus yra ES teisės vystimasis. Taip pat lyginamosios teisės specialistai e, yra mūsų e, instituto laukiami asmenys. Europos teisės institutas gali imti nagrinėti tas temas, kurios jam atrodo svarbios. Taip pat institutas gali uh, semtis įkvėpimo iš kitur. Ir ypač iš ES institucijų, iš parlamento, iš komisijos, nes tai yra tos institucijos, kur, kurios mums yra labai svarbios. Tuo būdu mes žinome, kokias, e, kokius, kokias studijas reikia mums atlikti ateityje. Pone Reding atvyko į vieną rugsėjo mėnesį ir paskui Marta Selmeyer, jos kabineto direktorius, pabrėžė, kad Europos juridinė kultūra yra labai turtinga, labai įvairi ir kad yra būtina tiesti tiltus tarp skirtingų juridinių tradicijų. Taigi, kaip veikia mūsų institutas? Jis yra sukurtas kaip visos asociacijos. Jis remiasi savo nariais, mūsų tikslas yra sulaukti daugybės tūkstančių narių, kad tai, gal, tai galėtų būti fiziniai asmenys, mes e, turime šiandien jų šimtus, institutas auga labai greitai. Tai galėtų būti nariai fiziniai asmenys, taip pat stebėtojai, kurie galėtų būti arba fiziniai asmenys, arba e, institucijos. Nes stebėtojai neturi balsavimo teisės, tačiau gali dalyvauti diskusijose. Vienas iš svarbiausių organų yra taryba, kur priimami sprendimai Ir čia gali būti iki 60 narių. Dar kol kas jų tiek nėra. Mes labai budriai sekame šį procesą, norime, kad būtų taryboje atstovaujama visoms valstybėms narėms ir visoms profesijoms. Vykdomasis komitetasgi yra sudarytas iš septynių asmenių, asmenų pirmininko, jų išdininko ir vicepirmininko susibūrė dažniau, e, taip pat veikia sekretoriatas, kuris yra įsikūręs Vienoje. Galiausiai senatas yra konsultacinis organas, mums labai svarbus ir nariams labai svarbus. Ir senato nariai buvo aktyviai įsitraukę instituto kūrimo darbus, kaip daktaras Grys ar profesorius Rainer Zimmerman, jie yra senato nariai. Taigi struktūra yra štai kokia - generalinė asamblėja su nariais, taryba, e, vykdomasis komitetas, sekretoriatas ir galiausiai senatas dešinėje pusėje. Jis seka tarybos darbus ir kilus vidaus ginčiams veikia e, arbitražo teismas. Visa tai yra e, mūsų įstatuose, kuriuos galima rasti internet, internete. E, Teisės institutas turi kai kurių projektų, kurie jau yra, kai, kai kas iš jų gyvendinama. Šiandien prie jų detaliai neapsistosiu, tiesiog norėjau pasakyti, kad galite įstatuose rasti 12 straipsnėje ir 15 straipsnėje aprašymą, kaip veikia projektų sistema, kaip projektus institutui galima pateikti. Ir kokios yra sąlygos, kad projektas būtų pripažintas tinkamu. Jūs matote, kad čia nėra teorinių projektų, tai yra labiau praktinius poreikius atspindintys projektai. E, svarbiausia mintis yra tokia - renkti pavyzdinės taisyklės arba pagrindinius principus, kurie paskui galėtų būti pagalba teisės aktų kuriejams ar, ar galėtume, galima komentuoti jau egzistuojančias bendras taisyklės susijusius su projektais, kurie Europoje dabar įgyvendinami. Visą tai siūloma remiantis europiniu požiūriu, ES požiūriu, kurie apima, kaip jau sakiau, pačias įvairiausias teisinės kultūras. Svarbu, kad būtų laikomasi procedūros institute ir ta procedūra keičiasi priklausomai nuo to, ar projektai yra susijęs su priemonėmis, ar tai yra vadinamieji pareiškimai, statements. Kai dėl statements e, pareiškimų e, taryba skiria pranešėjus ir patarėjus, yra komitetas, kuris stebi darbus, e, yra taip pat patariamasis komitetas ir kuris patvirtina projektą prieš jį publikuojant kaip oficialų instituto pareiškimą. Ilgalaikiškesniems projektams, priemonėms, instrumentams yra numatyta šiek tiek ilgesnė procedūra. Generalinė asamblėja kartu su taryba turi projektus patvirtinti. Pridėtinė projektų vertė yra štai kokia. Siekiama pateikti žvilgsnį iš šalies, kritinį žvilgsnį, e, kurį gali pareikšti daugia šalį juristų bendruomenė. Ir kaip jau sakiau, ta nuomonė yra paremta pačiomis įvairiausiamis juridinėmis tradicijomis nes patys nariai yra iš skirtingų valstybių narių, kur yra skirtingos tradicijos. Čia net suvaujama praktiškai jokiems interesams. E, institutas turi savo nepriklausomybės deklaraciją paskelbęs, detalus e, tekstą taip pat ir inter, dėl interesų konfliktų yra parengtas. Tai yra uh, labai svarbus mūsų visiems dalykas. Būtent visų mūsų narių nepriklausomybė mums yra labai labai svarbu. Mes siekiame pateikti konkrečius ir praktiškus atsakymus iškylančius klausimus. Bendrai kalbant, kita instituto veikla gali taip pat būti skirta tarnauti Europos teisiai ir tam, kad Europos teisė uh, būtų žinoma pasaulyje. Globaliame pasaulyje yra svarbu, kad Europos balsas būtų girdimas. Ir mes norime institute skatinti Europos teisinės vertybės. Arba Europos vertybės norime skatinti per teisę. Mes taip pat skatiname mokslo tyrimus. Dabar daug kalbama apie Europinę mokslo tyrimų erdvę. Europos teisės institutas atitinka uh, E, mokslo tyrimų erdvės reikalavimus. Mums yra labai svarbu iš anksto aptikti tokias juridinės temas, kurios ES yra svarbios, tokias temas, prie kurių dirbs Europos parlamentas ir komisija artimiausiais metais, kad dirbtume ne tik prie tų projektų, kurie susijęs su dabartimi, bet kad prisidėtume prie ES ateities kūrimo. Na ir galiausiai, pabaigai, norėčiau pasakyti štai ką. Kaip veikia institutas, kaip jis finansuojamas, aš jau sakiau, kad Austrijos vyriausybė finansuoja ir vienas universitetas mūsų institutą. Taip pat jis yra finansuojamas iš narių mokesčių ir bus finansuojamas iš įvairių projektų, kuriuos pamažu renks mūsų institutas. Visa informacija gali būti surasta instituto internetinėme tinklalapyje, galite kreiptis ir į sekretoriatą, kurio adresą štai čia matote. Dėkoju visiems uždėmesi. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, meine Damen und Herren. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, labai ačiū už tai, kad suteikėte man galimybę pristatyti Europos Teisės institutą. Taip pat norėčiau šiek tiek pakomentuoti ir pakalbėti apie Senatą. Tai yra instituto e, tam tikras organas, kuriame yra teikiami patarimai įvairiais klausimais arba taip pat yra teikiamos nuosavos rekomendacijos savo iniciatyvą. Šiuo metu senate yra dešimt narių ir jie veikia remdamiesi savo statutu Senate gali būti iki 20 narių, iki 80 metų amžiaus ir papildomus narius priima esami Senato nariai. Kasgi gali būti Senato narys? Tai gali būti Europos teisės atstovai, kurie turi atitinkamą reputaciją. ir visi taip pat privalo atspindėti Europos teisės tradicijų įvairovę, tam, kad būtų galima tobulinti Europos teisės aktus ir jurisprudenciją. Taigi Senatas turi atspindėti Europos teisinį paveikslą, kalbant regioniniu požiūriu. Taigi jie yra iš įvairiausių valstybių, taip pat ir uh, įvairiausių profesijų teisės rytie atstovai, pavyzdžiui, konstitucinės teisės ekspertai, aukščiausiojo teismo teisėjas, vienas iš e, konstitucinio teismo e, prancūzijos atstovas. Taigi yra labai plati teisininkų įvairovė. leidžianti Senatui teikti tinkamus patarimus ir reikšti nuomonės įvairiausiomis temomis. Pirmieji dešimt narių buvo išrinkti rugsėjo mėnesį, vasario mėnesį įvyko pirmasis posėdis, jo metu buvo svarstyta pagrindinė tema, e, būtent patarimų teikimas tarybai dėl pasiūlymų įvairiausiose srityse. Teisės srityse Taigi Senatas komentavo šiuos tarybos pasiūlymus. Mes dar girdėsime vėliau apie šiuos projektus, tačiau apskritai Senatas juos tvirtina. Ir čia mes galime pasiremti įvairiausių teisės ekspertų patirtimi, kuri tikrai labai smarkiai prisideda prie mūsų sunkaus tikslo įgyvendinimu. Senatas taip pat yra svarbus dėl to, kad jis turi nuolatinį trijų narių arbitražo organą. Ir e, čia yra sprendžiami vidaus klausimai. Tai taip pat yra Senato darbo dalis. Būtent arbitražas. Čia yra teikiami patarimai Senatui ir veikiama kaip arbitražas įvairiausių ginčių atvejais. Ponios ir ponai, tam, kad šiek tiek labiau sužinotumėte apie Europos teisės institutą, norėčiau Jums papasakoti apie tai, kas vyksta sutarčių teisės rytyje. Čia Europos teisės institutas e, pareiškė pranešimą dėl Europos sutarčių teisės ir svarbus dalykas yra komisijos pasiūlymas dėl Europos bendrijos pardavimų teisės. 2011 m. spalio mėnesį buvo pateiktas e, pasiūlymo projektas dėl bendrosios pardavimų teisės ir buvo pasirinktas variantas taikyti sutartis tarp verslo įmonių ir vartotojų, kuomet yra teikiami pardavimai susiję su skaitmeninė teisė. Ir čia yra labai ilgas priedas. Pirmasis priedas yra daugybė kitų priedų. Iš karto pateikus tokį pasiūlymą buvo sudaryta Europos Teisės instituto darbo grupė, E, jai taip pat priklauso ir mažesniosios darbo grupės, rengiančios e, pareiškimą. Čia taip pat dirba grupė patarėjų. Ir taip pat dirba ir paties Europos Teisės instituto nariai ir kiti padaliniai. Taigi ši nedidelė darbo grupė veikia pirmininkaujama sero Francio Jacobso ir taip pat joje dalyvauja įvairiausių teisės e, sričių ekspertai, atstovaujantys skirtingas teisės tradicijas. Yra du teisėjai, trys teisininkai ir taip pat akademinio gyvenimo atstovai ir taip toliau. E, mes taip pat turime ir papročių teisės specialistų, Skandinavijos teisės ekspertų yra atstovaujamos įvairios teisės tradicijos. Ir šioje darbo grupėje buvo siekiama labai plataus užmojo tikslų, buvo siekiama iš naujo parengti komisijos pasiūlymą. Ir, kas yra labai svarbu, ši nauja redakcija neturi būti suvokiama kaip alternatyva E, kurią pateiktų Europos teisės institutas. Tačiau, jei norite, tai yra lik ir tam tikras pasiūlymų rinkinys. Tai yra pasiūlymas, e, kuris vėliau bus svarstomas. Taip pat yra įvairių pasiūlymų e, susijusių su pardavimų teisės praktika, E, bus apibendrinama trumpai e, pasikeitimai, kuriuos siūlo Europos Teisės institutas ir taip pat galimi komisijos pasiūlymo patobulinimai. Ir C dalyje bus numatytas trumpas pozicinis dokumentas dėl tolesnių priemonių, kurių reikės imtis. Ir darbo grupės filosofija buvo susijusi su aiškiais pasirinkimais. Būtent čia buvo siekiama pasižiūrėti, ar pardavimų teisė apims tik tai verslo bendradarbiavimą su verslu ar verslo ir vartotojų klausimus. Taigi darbo grupė nedarė tokių pasirinkimų, tačiau teikė tik tai techninio pobūdžio pasiūlymus. Ir siekia, kad pasiūlymai, pasiūlymuose nebūtų jokių e, spragų ar netitikimų tam, kad teisę būtų galima praktiškai sėkmingai gyvendinti. E, paimkime keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, E, sutartyje e, gali būti numatyta, kad e, tokios teisės negalima taikyti, jei tai viršyje esmę, teisės esmę. Pavyzdžiui, ar tai yra susiję su transportu ar telekomunikacinėmis įrangos priemonėmis ar tam tikrais netlygintinais mokėjimais. Taip pat e, yra teikiamos tam tikros tiekimo paslaugos. Ir tokiu atveju komisijos pasiūlymo nebūtų galima taikyti ir tai reikštų, kad sutarties šalis negalėtų žinoti, ar teismas galėtų nustatyti tam tikrą e, e, sutarties sritį, kuriai būtų galima taikyti pardavimų teisę. Tačiau šalės galėtų galbūt sudaryti atskirą sutartį tik tai atskirai sričiai, pavyzdžiui, tiekimo sričiai, ir tuomet reikės taikyti visą eilę nacionalinės teisės reikalavimų. Ir tai reiškia, jog nacionalinės teisės nebus galima taikyti. Tik vienas pavyzdys. Antras pavyzdys būtų toks. Uh, Čia mes rodome, kokius techninio pobūdžio pasiūlymus e, teikia ši darbo grupė. Pavyzdžiui, 2011 metų pasiūlymas apima tik tas sutarčių sritis, kuomet pirkėjas yra verslo atstovas arba vartotojas, o ne, pavyzdžiui, pardavėjas nepelno organizacijoms. Tai reiškia, kad prekeiviai, mėgindami pardavinėti pagal uh, teisę, teisės reikalavimus kitiems juridiniams asmenims turės nustatyti, ar tai yra verslo subjektas, klientas ar nepelno siekianti organizacija. Turiu pabrėžti, kad tai bus itin sudėtinga ir dėl to bus labai sunku praktiškai gyvendinti šį teisės aktą. Yra panašių pavyzdžių, rodančių, kaip ši teisė, šis teisės aktas riboja mažas ir vidutinės įmonės. Tokiu atveju sudarties šalis e, turės surasti daugybę informacijos ir tai apsunkins teisės įgyvendinimą praktikoje. Kągi darbo grupė mato kaip probleminės rytis šiuo metu? Viena pagrindinė problema yra tai, kad uh, vyrauja platus politinis supratimas, kad šis teisės aktas neturėtų nukrypti nuo vartotojų teisės direktyvos. Ir čia reikia pasižiūrėti, ar yra užkirtamas kelias bet kokiems e, patobulinimams ir darbo grupė nagrinėja, kiek pasiūlymo struktūra e, turėtų būti koreguojama ir jei būtų siūlomi tokie struktūriniai pakeitimai, kaip būtų galima garantuoti, kad atskiri darbo grupės pasiūlymai galėtų užkirsti kelią bet kokioms klaidoms ar netitikimams. Ir tvarkaraštis yra toks, kad 2012 m. kovo mėnesį E, teisės akto projektas bus aptarinėjamas su ES institucijomis. Balandžio mėnesį pasiūlymas bus teikiamas Europos teisės instituto tarybai. Ir tikėtina, kad dokumentas mums grįžta su pakeitimais ir priklausomai nuo tų pakeitimų dydžio bus e, skelbiama pakoreguota dokumento versija. Tačiau mes esame pasirengę aptarinėti mūsų projektus, teisės aktų projektus su ES institucijomis ir kitais suinteresuotais atstovais ir esame pasirengę sulaukti pastabų. Ačiū. Äh, äh, Pirmininkė, ponios ir ponai. Na ir pagaliau Labai trumpai norėčiau pakalbėti apie sekretoriato vienoje darbą. Aš kalbėsiu labai trumpai. Kaip čia buvo sakytas, sekretoriatas yra įsikūręs vienoje, yra finansuojamas vienos universiteto, o e, instituto sekretoriato pareigos yra iš esmės, iš esmės padėti ir koordinuoti e, instituto organų darbą ir įgyventinti įvairius e, valdymo organų pasiūlymus. Turime nedidelę komandą, komandą kurioje dirba penki žmonės, žmonės kalbantis įvairiomis kalbomis ir turintis įvairios profesinės patirties. Vienas svarbiausių dalykų yra komunikacija su instituto nariais, bet ir taip pat kitais dalyviais, kurie instituciniai, yra instituciniai stebėtojai arba kaip ir taip pat ir su Europos parlamentu, su Europos komisija apie Europos instituto, teisės instituto darbą. Mes pranešame, ką mes e, veikiame, turime e, paveikslėlį apie mūsų interneto svetainę, taip pat e, rengėme tinklaraštį, kuris ten skelbiamas. Kitas darbas yra koordinuoti mūsų darbą su kitomis suinteresuotomis šalimis, kitomis institucijomis, pavyzdžiui, Europos taryba ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kažkas čia minėjo ir pasaulio banką, e, BPO. Teisės institutas šiuo metu metu turi maždaug 600 teisės ekspertų tinklą ir 90 procentų jų dirba Europoje, maždaug 10 procentų yra už Europos ribų, daugiausia iš Šiaurės Amerikos, taip pat keletas yra iš Azijos ir Pietų Afrikos. Ir sekretariato darbas yra administruoti visas komunikacijos priemonės ir vykdyti organizacinės užduotis, pavyzdžiui, renkti metinį susirinkimą ar paskaitas, taip pat koordinuoti instituto projekt, projektus, kaip buvo čia minėta, tai yra didžiausia mūsų darbo dalis. Na ir šią progą trumpai norėčiau išvardyti dabar vykdomus projektus ir pasiūlymus. Viena vertus e, turime pasiūlymą parengti bendrą Europos pardavimo įstatymą, kuris buvo apibūdintas ką tik. Taip pat e, kalbama apie Europos žmogaus teisų praktiką. Tai aišku, užtruks, bet pirmasis projektas turėtų būti pateiktas Braitono ministrų konferencijoje balandžio 20 dieną. Senatas ir taryba vasario mėnesį savo susirinkimuose pateikė pasiūlymų įtraukti daugiau temų į projektų rengimą, pavyzdžiui, pajamų mokesčiai ir judumas. Taip pat projektas siūlomas parengti ES administracinės procedūrinės teisės na, dokumentą. Taip pat e, apie duomenų apsaugą ir privatumą, tačiau remiantis ne komisijos pasiūlymą, o žvelgiant tai kur kas plačiau. Taip pat e, konfliktų e, sprendimas baudžiamosios teisės e, atvejais. Taigi turime daug įvairių temų ir esame pasirengę įtraukti ir kitas. A, taigi tiek ačiū. Labai ačiū už įspūdingą instituto pristatymą. Man atrodo, kad ši iniciatyva yra puikia ir yra labai svarbi ir mums, mūsų darbe. Kaip čia pademonstravote, kalbant apie Europos pardavimo teisę, ponas Berlingeris ir aš rengėme pranešimą komitetui ir tikrai galėsime pasinaudoti jūsų darbu, kai pradėsime rengti konkrečius pasiūlymus, kaip pagerinti mūsų projektą. Pane Regner, labai ačiū, kaip Austrija iš vienos, turiu pasakyti, kad man malonu ne, ne vien tik tai, kad pas mus atvyko e, Teisės instituto nariai, bet ir tai, kad e, Teisės institutas yra labai artimas e, Europos namams ir parlamentui. Turiu keletą klausimų. Vienas dėl bendradarbiavimo su Europos Teisės akademija Trierė. Ar vyksta toks bendradarbiavimas? Ir antra, bendradarbiavimas Europos viduje. Ar nėra kokiu nors spragų tarp šiaurės pietų ir rytų vakarų? Ar turime pakankamai geras balansas akademinio bendradarbiavimo srityje? Galime užduoti keletą klausimų galbūt iš karto, ponas Borisas. Aš esu iš Lenkijos ir turiu tokį klausimą. Renksiu nuomonę susijusią su labai svarbiu, svarbia tema, tai yra tyrimas dėl 20 metų horizonto. Tai yra naujas projektas, kurį pradeda aptarinėti. Ir tai susiję ne tik su technologijomis ir moksliniais tyrimais, bet ir taip vadinamaisiais e, humanitariniais mokslais. Taigi čia yra daug temų, kurie susiję taip pat ir su teisiniais klausimais ir mes teiksime atitinkamus pakeitimus, siekdami užtikrinti, kad Europos tyrimai yra traktuojami kaip svarbus projektai, kurie galėtų susilaukti finansavimo ateityje. Mano klausimas yra toks, ar manote, kad institutas galėtų būti vienas iš organų, kuris galėtų pasinaudoti šią pro, svarbę programą, kuri pratęsia septintąją pagrindų programą? Ačiū, Drobanas Badu. Mulțumesc. Întrebarea mea este dacă... Dėkoju. Mano klausimas būtų toks. Ar jūsų rengiama medžiaga taip pat yra dedama į kokią nors duomenų bazę, prie kurios e, turi visi prieigą? Kolega Vyland. Dėkoju. Ar raštu egzistuoja šis pristatymas vienai par kitaip? Ar galima gauti tą jūsų instituto prisistatymą? Kolega Berlingver. Dėkoju kolegoms iš Europos Teisės instituto. Aš pritariu tam, kad tai buvo vienas iš įspūdingiausių prisistatymu. Tai iš tikrųjų labai rimtas intelektinis darbas, tai iš tikrųjų daug intelektinės jėgos sutelkta šiame fronte. Mes galime plėtoti dialogą su, su institutu, nes jūs dirbate remdamiesi mokslinę kultūrą ir remdamiesi juridiniais terminais. E, mes rūpinamės tokiais klausimais, pavyzdžiui, kaip teisėjų rengimas ir taip toliau ir panašiai. Ir svarbu, kad būtų skatinama europinė teisinė mąstysena. Mes turime patvirtintus dokumentus ir esame uždavę žodinį klausimą plenariniam posėdžiui dėl bandomųjų projektų. Tad aš norėčiau paklausti kolegų iš teisės, Europos teisės instituto, kokie juridiniai ryšiai turėtų egzistuoti, kad jie padėtų suformuoti Europos Sąjungos e, šioje srityje veikiančius subjektus. Ir kai dėl komisijos siūlymo, dėl dėl teisės aktų susijusių su sutarčių teise ir pardavimu. Tai yra tikrai labai aktualios temos, delikačios temos, kaip ir kolega Lėnė, aš esu pranešėjas ir mūsų komitete kai kas pritarė šiems dalykams, kai kas prieštarauja. Tačiau vienu ar kitu momentu ateina laikas apibendrinti. Taigi jūs parengėte tam tikrą priemonių rinkinį, kuris leis tinkamai vertinti vienu ar kitų teisės aktų poveikį. Ir tai mums gali būti iš tiesų naudinga. Tai gali padėti išspręsti svarbiausią problemą. Atsakyti klausimą, ar vienas ar kitas teisės aktas gali būti naudingas ir antra, jeigu jis yra naudingas, tai kaip galima įrodyti tų priemonių rinkinio pridėtinę vertę ES vartotojams ir įmonėms. Jeigu būtų papildomų teisės aktų, tai reikia pasakyti štai, ką 180 straipsnių jau dabar egzistuoja įvairių nuostatų. Džiaugiuosi tuo, kad jūs ketinate susitelkti taip pat ir prie administracinės klau, teisės klausimų. Mes taip pat susitelksime prie administracinės procedūros, ne prie visų galbūt aspektų, tačiau būtų laikas ir šio klausimo bendradarbiauti. Ačiū. Ja, äh, vielen Dank für den Vortrag. Dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū visiems už šį instituto pristatymą. Tai yra institutas panašus į tokį, kurį turime Vokietijoje. Mes, čia, mes Vokietijoje turime notarų institutą. Manau, kad tokio pobūdžio Europos teisės universitetai yra puikia iniciatyva. Jūs minėjote daugelį dalykų, kalbėjote apie pardavimo sutartis. Um, ar būtų galima tiesiog suformuoti kokią nors idėją. Aš nuo 2009 dirbau parlamente. Ar galima būtų numatyti kokį nors jauką šiais ryčiai? Tiek administracinės, tiek baudžiamusios teisės ir tie mes esame labai skirtingi uh, įvairiose valstybėse narėse. Kai tik pradedama kalbėti apie bent minimalę teisės normų harmonizaciją, susiduri su didžiulėmis problemomis. Pavyzdžiui, kad dėl pardavimo sutarčių Ar jūs kėlėte savo tokį klausimą? Ar be tų 27 nacionalinės teisės nuostatų nereikėtų sugalvoti 28 teisę, 28 tipo teisės nuostatas, europinės? Mes šioje srityje taip pat norime žengti pirminį ir numatyti šitą daugiau negu nacionalinės teisės nuostatas nuostatus, galbūt reikėtų sukurti tą 28 sistemą, gal turite, turite jau kokių nors minčių, kas, koks, kokį brandolį tam viskam pasitelkti. Jeigu dabar reikėtų atsakyti klausimą, e, ar jūsų atsakymai yra gaunami veltui, ar už juos reikia mokėti. Jeigu kažkas kreipiasi į jūs, kiek reikėtų mokėti, ar jūsų patarimai yra teikiami veltui. Ačiū. Ich muss, wenn ich meine Frage stelle, um Ihr und um das Wohlwollen der Kollegen bitten, weil ich eine Frage stelle, die. Norėčiau mane paprašyti suprasti teisingai. Turiu klausimą, kurį, sunk, kurį yra tiksliai suformuoluoti sunku. Ačiū už Jūsų prisistatymą, už Jūsų iniciatyvą. Tad mano klausimas būtų toks. Esu šio komiteto narys, esu kitų Europos parlamento komiteto narys ir tenka konstatuoti štai ką. Kai mes diskutuojame apie juridinius klausimus. Mes tai darėme, darome remtamiesi mūsų nacionalinę juridinę tradiciją. Ir daugeliu atveju man labiau patiktų, kad diskusija vyktų remiantis tam tikromis bendromis nuostatomis kad mums jos būtų pateiktos, kad galėtume sužinoti, kaip vienas ar kitas klausimas yra sprendžiamas atskirose valstybėse narėse. Ar galėtume sulaukti tokio situacijos apibendrinimo? Jeigu taip, tai ką reikėtų kreiptis? Ačiū. Nematau daugiau norinčių kolegų užduoti klausimą, tai aš užduosiu pats klausimą. klausimą. Pirmiausia, tai yra susijęs su tuo, ką klausė jau ponas Hegneris. Kalbant apie Teisės akademiją, ar jūs turite kontaktų su skirtingais teisės ekspertais? Kokius kontaktus esate užmesgę su nacionaliniais teisės institutais? Ką galėtumėte pasakyti, pavyzdžiui, Austrijos vyriausybė ir Vienos universitetą, žinome, kad jie remia tai, kiek ilgai ir per kokį laikotarpį galima prašyti finansavimo ar po to, kai baigsis šis laikotarpis, pačios valstybės narės turės prisimti mokėjimus, ar valstybė, kurie institutas, būtent Austrija, mokės. Prašom, ponas Vender Horstai. Ponas Žiegovsas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ir nariams už jūsų klausimus. Pamatysiu atsakyti labai trumpai keletą iš jų, o galbūt mano kolegos norės taip pat papildyti. Pirmiausia, klausimas buvo susijęs su e, galimais ryšiais su Europos Teisės akademija. Uh, ir mūsų taip pat nacionaliniais e, tyrimų institutais. Mūsų ekspertai džiaugiasi galėdami turėti ryšių su bet kokiais nacionaliniais tyrimų institutais. Funkcionuoti būtų labai sunku, nevykdant tokių praktinių funkcijų. Moksliniai tyrimai visuomet turi būti susiję su praktiniais aspektais, o tai ne visuomet pasakytina apie nacionalinius institutus. Ta pati galima pasakyti apie kitą pagrindų programos mokslinio tyrimų projektą. Taigi, jeigu Europos Teisės institutas imasi veiklos šiuose srityse, jis yra pasirengęs bendradarbiauti su kitais institutais dirbančiais šioje srityje. Galėčiau paminėti tokį pavyzdį, susijusį su administracinė teisė. Mes aptarinėjame galimybę bendradarbiauti su uh, institutu pavadinimu Renewal, kuris dirba ties administraciniais teisės aspektais ir praėjusią savaitę buvo surinkta labai sėkminga konferencija, kurią suorganizavo Europos ombudsmenas kartu su Renewal bei su Europos parlamentu. Ir to dėka mums pavyko e, išvystyti, išplėtoti mūsų kontaktus su specializuotais institutais ir pačiais toje pačioje srityje. Žinoma, mes tikrai neužsidarome nuo to darbo, kuris yra vykdomas kitur. Ta pati galima būtų pasakyti apie mūsų ryšius su akademikais ir teisės ekspertais iš įvairiausių Europos ryčių, šiaurės, pietų Europos. Mes esame pasirengę plėtoti kontaktus su e, visomis profesijomis visoje Europoje. Mūsų ir pačių nariai atstovauja tiek akademinį pasaulį, tiek ir įvairias teisės sritis visoje Europoje. Dar per anksti pasakyti, kur skirsime didžiausią dėmesį, tai priklausys nuo atsako, kurio sulauksime. E, tačiau sudarinėsime įvairius komitetus, patariamasis institucijas ir sieksime pasiekti balansų su įvairiomis valstybėmis. Atsižvelgsime į įvairiausias teisinės tradicijas, tai bus tikrai natūrali mūsų darbo dalis. Ir mes tikrai turime teisininkų atstovaujančių įvairias skirtingas sistemas. Uh, Atsakant į konkretesnius klausimus, kalbant apie duomenis, prieinamus duomenų bazėse arba spausdintiniu būdu, šiuo metu kol kas dar turime nedaug palyginti duomenų, nes dar tik pradėjome savo veiklą. Prezentacija. Na taip, galbūt prezentaciją galėtume pateikti savo interneto svetainėje. Žinoma, svetainėje jau yra naudingos informacijos, Tačiau vykdydami savo darbą matysime, kad taryba patvirtins mūsų e, darbą, dokumentus, tai yra būtina sąlyga ir tuomet dokumentai bus patalpinami svetainėje arba išspausdinami. Kiti klausimai, kalbant apie pardavimų teisę, ar tai atsižvelgia į politinius skirtumus? Na, galiu pasakyti, kad žinoma, mes atsižvelgiame į politinius skirtumus, kadangi projektinę komandą sudaro įvairių šalių teisininkai, kai kurie iš jų yra labiau entuziastingai nusiteikę harmonizavimo atžvilgių, kiti ne tiek. Ir sunku pasakyti, kiek tam pritartų visi e, teisininkai, kalbininkai. Na, bet pagrindinis teisėjas bent jau yra nusiteikęs susilaukti tinkamo atsako į tai, ko yra siekiama pardavimų teisės projektu. Uh, Ta pati galima pasakyti apie tai, ar pardavimų e, teisės projektas bus naudingas. Na, galiu pasakyti, kad mūsų darbo grupės tikslas yra pamėginti padaryti, kad tai būtų naudingiau, kaip mėgino paaiškinti profesorius Venderhorstas. Mes mėginame patobulinti šį teisės aktą, kiek galima plačiau išplėsti jo taikymo sritį tam, kad jis būtų naudingas praktikoje. Tai yra vienas iš pagrindinių instituto tikslų - pamėginti užtikrinti, kad Europos teisė turėtų teisinį pritaikomumą ir tiktų piliečiams. Keletas kitų konkrečių klausimų. Buvo klausta, kas įvyks su finansavimu po to, kai e, baigsis vienos universiteto ir Austrijos institucijų finansavimas, Yra numatytas keturių metų laikotarpis. Negaliu pasakyti, kokia yra jų pozicija, tačiau galbūt vienas universitetas ir Austrijos vyriausybė norės tęsti, o jeigu ne, tuomet e, galbūt pasižiūrėsime, gal kitos institucijos bus interesuotos padėti institutui. Ir tikimės, kad po keturių metų laikotarpio pabaigos e, mes būsime labai smarkiai prisidėję prie mūsų tikslų įgyvendinimo ir tikrai sulauksime susidomėjimo remti e, mūsų tolesnį darbą. Na, manau, kad iš savo pusės labai trumpai atsakiau į daugumą klausimų, kurie buvo užduota, užduoti. Galbūt mano kolegos dar norėtų papildyti. Galbūt dar keletas e, atsakymų į klausimus. Ponas buvo įsirengę klau, atsakymą į klausimą dėl 2020 horizonto. Uh, Nemanau, kad Europos institutas gali būti ta struktūra, kuri pradeda programą. Ne, tai greičiau yra ta struktūra, kuri jums gali padėti mąstyti apie juridinius iššūkius, jeigu tektų imtis kokiu nors Europos mokslo tyrimų peizažo rekonfiguracijos. Mes galėtume sukurti darbo grupę be abejo ir iškelti šį svarbų klausimą. E, jeigu tas klausimas iš tiesų labai svarbus, bus jam dešimtmečiui. Kai dėl kolegos Berlingwer ir dėl teisėjo mokymų. Jūs teisingai sakote, tai yra tikrai labai svarbus projektas, jis yra svarbus Europos teisės institutui, mes labai vertiname 2011 e, komunikatą, kur kalbama apie Europos teisės institutą. Buvo atliktas rimtas darbas, kuriant Europos teisės institutą. Ir čia šio klausimo nuomonės buvo skirtingos. Ar mes turėtume būti tas institutas, kuris mokys teisėjus, pavyzdžiui, ar ne. Daugelis nuomonių buvo išreikšta, mums pasirodė, kad bent jau pirminėme etape mes nesugebėsime e, apimti tų visų siūlymų, kuriuos išreiškė Europos komisija. Tai yra programa susijusi su teisėjų mokymu. Tačiau šiaip ar taip mes norime bent jau prisidėti prie Europos juridinio mentaliteto formavimo. Mes taip pat norime, kad būtų užmėgsti santykiai su mokslo tyrimu centrais, kurie užsima teisėjų mokymu, tačiau kol kas mes pradedame dar tik tai savo veiklą ir nesame pakankamai pasirengę mokyti teisėjus ar teikti mokymo paslaugos apskritai. Mes galiausiai pritarėme ES teisės aktams susijusiams su jūsų iškeltų klausimų, galėtumėm jį pritaikyti, pavyzdžiui, ES savitraudos fondams e, ar visai eiliai kitų struktūrų. Tai yra tos temos, kurios įdomios yra institutui ir kuris dirba, palaikydamas santykius Europos parlamentų ir komisiją dėl projektų, kurie šioje srityje yra įgyvendinami. Tai štai, tiek būtų galima pasakyti. Na, o atsakant į podo Hafner klausimą, galėčiau pasakyti štai ką. Tokia, kaip jūs minėjote, galėtų uh, funkciją įgyvendinti e, mūsų institutas, jeigu jums būtų reikalinga tam tikra nota įvairiais e, europiniais teisės klausimais, apie dalykus, apie kurius jūs turite diskutuoti. Na, aš manau, kad reikėtų užmėgsti glaudesnius santykius su jumis, kad sužinotume, kas jūsų komitetą konkrečiai domina. Zum, zur Frage zum Europäischen Juristentag, wie das Verhältnis zu den. Kai dėl juristų dienos. Norėčiau pasakyti štai ką. Aš esu. Yra tokia tradicija mūsųse, juristų diena, ir mes čia e, tikriausiai dėl to prisijungė, nusprendėme ieškoti santykių su Europos teisės su institutu, mes bendradarbiausime su juo. Mūsų keliami tikslai yra ne tie patys. Akivaizdu, kad visus domina šiaip bendradarbiavimo viena ar kita forma su institutu. Äh, Dėl paskutinio klausimo norėčiau pasakyti porą dalykų. Tai yra tas bendradarbiavimas, kuris mus domina. Turime labai konkrečių projektų. Kas dviejus metus rengti konferencijas, jos bus rengiamos kartu su Europos juristų dienų renginiais. Rengsime kas dviejus metus šį renginį kartu. toliau su Triro akademija palaikysime glaudžius santykius. Kai dėl pardavimų teisės. Šioje darbo grupėje buvo priimtas sprendimas ir mes nusprendėme, kad svarbiausiai politiniai klausimai turėtų būti pripažįstami kaip e, faktas. Mes pasirinkom tokį požiūrį dėl to, kad dažnai sulaukiama šimtų deklaracijų ir nuomonių vienu ar kitų klausimų. Ir kaip jums atrodo, reikia iš... Buvo klausta, kaip jums atrodo, ar verta turėti 28-ąją teisės sistemą, kuri galėtų būti naudinga. Ar jums... Ar mes šį klausimą mm, esame nusprendę detaliau neatsakyti, nes vyksta gana audringos diskusijos. Ko gero būtų reikėję balsuoti priimant sprendimą, jeigu būtumėm tą diskusiją stumę dar į priekį. Kaip turi atrodyti pardavimų teisė, kad tai būtų iš tikrųjų visur uh, ta pati sistema ir kad tai būtų sėkmingas žingsnis, o ne nesėkmė visur. Tai štai darbo grupė dirbo prie šio klausimo, nagrinėjo šį problematikos aspektą ir mes e, radom visą eilę dalykų, kaip šį projektą pagerinti. Na, o dėl interneto tinklalapio Norėčiau pasakyti, kad ne visi mūsų projektai yra prieinami plačiai visuomeniai, bet besidomintis gali užmėgti su mumis kontaktus ir gauti šios projektus. Jeigu esate Europos Teisės instituto narys ir domitės, pavyzdžiui, tuo, kaip dalyvauti vienos iš darbo grupių e, darbe, tai jūs tokią galimybę turėtumėte turėti ir aš tiesiog skatino jūs tapti mūsų instituto nariais. Um, Ir e, baigdamas aš norėčiau pastatyti iš tai, ką man atrodo aišku, kad mes nebandome konkuruoti su Triero akademija, bet kokiu atveju mes norime e, platinti žinias, teisės reikalų supratimą Ir mes dirbame su įvairiomis nacionalinėmis įstaigomis, variose šalise. Mes norime teikti pridėtinę vertę šalia to, kas jau yra. Ir bent jau dėl mūsų leidinių, tai jie yra nemokami, leidžiami nemokamai. Kai kuriuose šalise už juos galbūt gali sumokėti nacionalinės institucijos, bet kol kas jie yra E, nemokami. Aišku, mūsų narių yra nemažai iš akademinės bendruomenės, ypač parinėse šalise. Tačiau mes pažangos pasiekėme jau ir rytų Europos šalise ir manau, kad einame teisingų kelių. Aišku, kad mes žinome, kad Europą apibrieštų ne 27 šalis, o e, šis tas daugiau. Europos žmogaus teisų teismas, aišku, yra labai svarbi institucija ir mes dirbsime su jais ateityje taip pat. Labai ačiū. Aš noriu padėkoti visiems svečiams. Mums susidaro įspūdis, kad bendradavimas tarp šio komiteto ir Europos Teisės instituto iš tikrųjų pagerins nemenkai mūsų darbą, ypač turint galvoje jūsų patirtį. Labai ačiū už, Jums už Jūsų darbą ir linkime sėkmingai grįžti namo. O toliau kitas mūsų darbo vargas klausimas yra penktasis. Turėjome atidėti šio klausimo svarstymą, nes pranešėjo nėra. Dabar septintasis klausimas yra minimalus standartai dėl nusikaltimų aukų teisų, paramų jiems ir jų apsaugos. Taigi mes dabar balsuosime dėl šio pranešimo.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 atmestas daugumos balsų pertara. 39 pakeitimas, pono Albrechto, kas už, prieš, patvirtintas. 38 pakeitimas, pane Makartį, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, e, kas už, prieš, patvirtintas. Toliau 40 pakeitimas už, prieš, patvirtintas, 6 atsiimtas, 41 ponios Makartė pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 42 ponios Regnar pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas. Pranešė 8 pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas. 44 pakeitimas, pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 43 panios Regner, kas už, prieš, patvirtintas. Devintasis pakeitimas už, o, atsiprašau, yra pakeitimas žodžius už, prieš, patvirtintas. Toliau dešimtas, kas už, prieš, patvirtintas. Vienuoliktasis dėl jo balsuoti nereikia. 45 už, prieš, patvirtintas. 12 pranešėjo už, prieš, patvirtintas. 46 pono Albrechto pakeitimas. Čia yra dvi dalis. Pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu už, prieš, patvirtintas. Antroji dalis kas už, prieš, patvirtintas atmesta. Toliau. 47. Ponios Makartė pakeitimas. Kas už? Su žodiniu pakeitimu. Pana Lichtenberger. Dėl antrosios žodinio pakeitimo dalies aš nebuvau tikra, ar tikrai ten buvo dauguma Ar suskaičiavote balsus? Ir koks rezultatas? Dėl 46 galima patikrinti. Antroji 46 pakeitimo dalis. Kas už? Vienas, du. Prieš? Likusieji prieš. Toliau 47. Makartį pakeismės. Kas už? prieš patvirtintas. 48. Panios Reginė, kas už? Prieš patvirtintas. 13. Su žodiniu pakeitimu, kas už? Prieš patvirtintas. 14. Nereikėjo dėl balsuoti. 15. Už prieš patvirtintas 16 pranešėjo, kas už, prieš, patvirtintas. 49 Makartai už, prieš, patvirtintas. 17 atsimtas. 50 už, prieš, atmestas. 51 už, prieš, patvirtintas. 52 už, prieš, patvirtintas. 53 už, prieš, patvirtintas. 54 Albrechto pakeitimas už, prieš, atmestas. 55 už, prieš, patvirtintas. 56 už, prieš, patvirtintas. 18 atsiimtas. 57. Pone Stojanovai. Atsiprašau pirmininkė, bet dėl 57 ir 8 pakeitimo 58 pateikiau aš. Ir mano balsavimo sąraše parašyta, kad jis netitinka 57-ojo. Aš nesuprantu, kodėl jisai nedėra su 57-ojo pakeitimu. Ponas Lopės jis turi ir aš norime pasakyti skirtingus dalykus. Atrodo, mano pakeitimas e, dera su 27 ir galima dėl jo balsuoti. Taip, mano balsavimo sąraše parašyta, kad jis taip pat nedėra su 57-ųjų, reikia paanalizuoti tuos pakeitimus ir apsispręsti. Yes,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 jis iš tikrųjų atkrenta, nes yra patiktas ir žodinis pakeitimas prie Lopės istorijos pakeitimo, kuris apima tą patį turinį. Dabar sakoma, kad teroristų išpolių, organizuoto nusikalstatumo, pedofilijos ir kibernetinių nusikaltimų aukos. O tai apima ir Stojanovo pakeitimą ir dėl to jisai atkrenta. Taigi balsuojame dėl 57-ojo, kas už, prieš, patvirtintas. 58 čia pakliūna taip pat. 59 Alberto pakeitimas už, prieš, atmestas. 19 pranešėjo už, prieš, patvirtinta. 20 gal jo balsuoti nereikia, 60 už, prieš, patvirtintas. 21 atkrenta, 61 panasainova už, prieš, patvirtintas 22 už, prieš, patvirtintas 23 už, prieš, patvirtintas 24 už, prieš, patvirtintas 62 už, prieš, patvirtintas 25 atsiimtas, 26 už, prieš, patvirtintas 63 už, prieš, patvirtintas, 27 atsimasas, 64 už, prieš, patvirtintas, 28 atsimtas, 65 makartai už, prieš. Reikia dar kartą pabalsuoti. 65 makartis už. Už 65 makartį pakeitimą. Prieš Atmestas. 66 už. Prieš. Patvirtintas. 67 už. Prieš. Patvirtintas. 29 už. Prieš. Patvirtintas. 30 Regner už, prieš, patvirtintas. 31 už, prieš, patvirtintas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, patvirtintas. 32 Stojanovas už, prieš, patvirtintas 33 už, prieš, patvirtintas 34 už, prieš, atmestas. 35 už, prieš, patvirtintas, antrasis atsimtas, 36 už, prieš, atmestas, trečiasis už, prieš, patvirtintas ir galtinis balsavimas, kas už, kas prieš, susilaiko, vienbalsiai patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Jam nesant, toliau periname prie keitimosi nuomonėmis dėl vartotojų programos, ponė Vikstrom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Mikrofonas jungtas, taip? Gerai. Kalbėsiu angliškai, jeigu taip lengviau. Mėly kolegos, tai yra pirmasis mūsų keitimasis nuomonėmis, todėl kalbėsiu labai trumpai, aptarsiu pagrindinę šio pasiūlymo temas, esu pasirengusi išklausyti jūsų mintis, jūsų idėjas. Žinote, kad e, čia yra skiriamas biudžeto lėšos vartotojų programai 2014-2020 metams ir šis komisijos pasiūlymas nustato vartotojų programą tam pačiam laikotarpiui. Veiksmai, kurie bus remiami pagal šią programą, patenka į keturias pagrindinės kategorijas. Pirmiausia, konsoliduotai produktų saugai, toliau siekiant gerinti vartotojų suvokimą apie jų teisės, tei, toliau teisiai į galimybę į kompensaciją ir ginčių sprendimą, toliau vartotojų teisų įgyvendinimas per sustiprintą bendradarbiavimą tarp nacionalinių teisės įgyvendinimo institucijų ir taip pat teikiant vartotojams patarimus. Pone pirmininkė, aš tikrai manau, kad komisijos pasiūlymas yra tikrai geras ir mūsų susitikime balandžio mėnesį mes dar pateiksime jums tolesnių detalių ir Galutinė data teikti pakeitimus yra iki gegužės 9. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet dėkojame poniai Vikstrum. Taip ir elgsimės. Dabar perėdame prie dešimtojo darbo tvarkės punkto. Audiovizualinių kūrinių platinimas internetu Europos Sąjungoje. Ponas Borys, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Konsultavausi šiuo klausimu nemažai su audiovizualinio sektoriaus atstovais Europoje. Norėčiau pasakyti, kad man iš tiesų buvo džiugu pamatyti, kaip pakrypo tos konsultacijos su Europos komisija, galvojant ateitie apie žarėją knygą, audiovizualinis sektorius yra iš tikrųjų labai svarbus. Čia kalbame apie pačius įvairiausius mechanizmus susijusius su audiovizualinių kūrinių platinimu. Aš manau, kad internetinis tokių kūrinių platinimas yra esminis klausimas. Esminis klausimas visam audiovizualiniam sektoriui. Tai sudaro didelę Europos ekonomikos dalį, tai sudaro 3 procentus beveik BVP Europos Sąjungoje. ES 2020 strategijos gyvendinimui tai taip pat yra labai svarbus dalykas. E, po visuomenių kūrinių platinimų internetu dar tebe lieka nemažai kliūčių. Norėčiau pasakyti, kad rengiant šį nuomonės projektą svarbiausia man buvo štai, kas reikėjo atsižvelgti į uh, audiovizualinės rinkos, internetinės audiovizualinės rinkos ypatumus. Uh, Reikėjo išsiaiškinti, kokios geriausios būtų skaitmeninės platformos. Jos yra būtinos tam, kad būtų galima užtikrinti legalę prieigą prie šių kūrinių. Internetinis šių kūrinių platinimas turi atitikti rinkos poreikius. Šis platinimas taip pat turi būti užtikrinimas per specialius, taip vadinamus, langus ES šalyse. Kai kur ten egzistuoja netgi specialios taisyklės. Pavyzdžiui, pasakyta, kiek galima išlaikyti vieną ar kitą filmą ir kada jį galima parduoti DVD formatu ir kada e, jis gali pasiekti skaitmeninės platformas, kada jį galima rodyti per televiziją, per mokamus ar nemokamus kanalus. Taigi internetinis platinimas turėtų būti konkurencingas žingsnis. Mes turime užtikrinti lankstumą tam tikrą platindami tuos kūrinius. Aš manau, kad šis mechanizmas turi būti panašus į kažką, kas egzistuoja jungtinėse valstijose, bet tam dar prireiks laiko. Dar norėjau pabrėžti štai ką. Atižvelgiant į audiovizualinės sektoriaus specifiką, Mums reikia išlaikyti tam tikrą teritorinę sistemą arba teritorinio platinimo sistemą. Audiovizualinės pramonės e, e, branduoliai turi, dirba veikdami e, licencijų sistemos pagrindų dažniausiai. Tai bent jau veikia filmų platinimo sistemą. E, numatomos yra prefinansavimo priemonės, kurias moka filmų distributoriai. Taigi aš manau, kad licenzijų sistema turėtų būti pasirinktinis dalykas, toks turėtų ir likti, tai neturėtų būti privalomas dalykas, kadangi faktas yra Štai koks ES licencijos yra brangios bent jau kol kas. Ir kai kuriais atvejais galima tik pristaikyti prie dabar egzistuojančių aukštų kainų licencijos. E, turėtų būti taikomas šaliai ar grupiai šalių su ta pačia kalba. Būtent dėl to aš ir manau, kad licencijos turėtų būti pasirinktinis dalykas. Ir dar vienas dalykas. norėčiau kreiptis į Europos komisiją, kad ši pateiktų teisės akto siūlymą dėl bendro autoriaus teisių valdymo. Ypač dėl kolektyvinių autorių teisių valdymo. E, licenzijų procesas taip pat galėtų būti vykdomas bendrai. Kalbant apie audiovizualinę pramonę, apie filmus, e, kyla tam tikrų nesklandumų, tad reikėtų, kad tos dvi pramonės šakos ir toliau veiktų atskirai, priklausomai nuo turinio. Audiovizualiniai kūriniai yra vienas dalykas, kinematografiniai kitas, muzikiniai trečias dalykas. Nereikėtų jų maišyti. Norėčiau taip pat kreiptis į Europos komisiją, kad ši pateiktų poveikio vertinimą dėl proporcingo atlygio, kurį turėtų gauti autoriai. Žinau, kad dabartinė sistema nesunku suskirstyti į tris segmentus. Pirmoji grupė būtų tos sutartys, kurias pasirašo produceriai, e, autoriai ir jų vadybininkai. Ir čia e, remiamas į specialią sutarčių teisę. Antra būtų tokia sistema, kuri, kuri yra paremta teisių paskirimu. Savo teisės perleidžia autoriai distributoriui. Ir trečioji grupė būtų ta sistema, kuri būtų įdėkta e, kolektyvinį teisų valdymą užtikrinančių vadybininkų ar jų grupių. Aš manau, kad bendras teisų valdymas puikiai veikia muzikos rytie, kontraktų sistema galbūt kitoje srityje. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija turėtų išsiaiškinti, kokia sistema yra geriausia ar geresnė už kitas. E, mes lauktume komisijos nuomonės, tačiau nenorėtume tokių sprendimų priimti patys, tos nuomonės neišklausę. Mes taip pat norėtume kreiptis į Europos komisiją, kad būtų įvertinta turima įgytis iki dabar susijusių su šiais kūriniais. Mes prie šių klausimų dirbsime taip pat ir čia mes kalbame apie intelektinės nuosavybės saugojimą ir apie tai, ko esame pasiekę iki šiol šioje srityje norėjau paminėti dar vieną dalyką. PVM klausimas. Sus, PVM e, e, audiovizualinėje erdvėje platinamiems kūriniams. Audiovizualiniai kūriniai platinami internetu tiksliau. Čia mes turime dar neiškumų, reikėtų, kad nebūtų uh, diskriminavimo priklausomai nuo žiniasklaidos tipo. Uh, Svarbu, kad būtų padaryta viskas, kas reikalinga šioje srityje. Pakeitimą taip pat teiksiu greičiausiai, kur kalbėsiu apie kūrinių identifikavimo klausimą. Norėčiau čia paminėti ISAN, taip vadinamą sistemą. E, reikėtų numatyti specialius standartus ir mūsų aptariamiems audiovizualiniams internetu platinamiems kūriniams. Žinau, kad Europos komisija turi tam tikrą praktiką šiuo klausimu sukaupusi Ta yra, tai yra ta rinka, kur daug e, nelegalaus kūrinių parsisiuntimo, piratavimo. Ta tikslas turėtų būti toks - sukurti puikų modelį, puikų teisiškai e, paremtą modelį, kuriuo būtų vartotojams nesunku naudotis. Teiksiu tai kaip bandomąjį projektą ir tikiuosi, kad Europos komisija paskui pateiks savo išvadas Mes kalbam apie 2 milijonus eurų pro, vertės projektą ir tai būtų ta priemonė, kuri vėliau padėtų galbūt pateikti gerus teisės aktus šiais ryčiai. Tai tokios būtų svarbiausios mintis, kurias išdėšiau nuomonėje. Ir jeigu turite komentarų, gerbiami kolegos, Ar norite papildyti, prašom pateikti jūs iki kovo pabaigos, turime laiko pakeitimams, tai taip pat su šešėliniais pradėšiais maloniai diskutuosiu apie iškilančius klausimus. Pone Kasteks. Pone Kasteks, ačiū pone pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už tai, kad taip plačiai aptarė šį klausimą, audiovizualinių internetų platinamų kūrinių klausimą. Aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų, kurie, man atrodo, turėtų būti įtraukti į šią nuomonę. Kai kalbame apie autorius audiovizualinėje srityje, nėra daroma skirtumų tarp autoriaus, scenarijaus autoriaus ir režisieriaus. Tačiau autoriaus statusas yra ES toks statusas, dėl kurio praktiškai susitarta, tu tarpu, kad dėl režisieriaus statuso dar sutarimo vieningo nėra, o reikėtų čia ko gero tą skirtumą pabrėžti nuomonėje. Aš aišku pritariu tam, ką jūs sakėte apie kolektyvinį teisų valdymą ir būtinybę šiame sektoriuje žengti pirmin. Tačiau tuo pat metu man kyla klausimas, ar sutarčių teisę remimasis atlyginant autoriams nebūtų tas žingsnis, kuris autoriams ir režisieriams užkerta kelią gauti atlyginimą. Ypač tais atvejais, pavyzdžiui, kai kalbame apie kūrinių audiovizualinį platinimą internetu. Žinau, kad kai kurios autorių organizacijos e, norėtų, kad tos teisės liktų e, tiems kūriniams nepažeidžiamos, kalbant apie jų platinimą internetu taip pat. Ir kita vertus, reikia, yra siūloma numatyti tam tikrą specifinę atlyginimo formą. Tada, kai kūriniai partisiunčiami e, naudojantis kabelinę televiziją arba palidovinę televiziją. tokiais atvejais autoriai ir režisieriai taip pat turėtų gauti teisingą atlygį. Tiek norėjau pabrėžti. Na, gal šiek tiek bendriau, kalbant apie autorių teisės, norėjau pabrėžti štai ką. Keliose valstybėse narėse dabar yra bandoma sustiprinti visuomenės švietimą autorių teisų klausimais. Visuomenė supažindama su egzistuojančia praktika, galbūt bandomieji projektai irgi galėtų būti naudingi šiai temai. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponas Masės. Atsiprašau, pirmininkė. keičiau kanalą savo ausinėse ir galbūt nelabai supratau, koks yra tikslas skiriant šiuos 2 milijonus eurų. Koks yra konkretus tikslas atidedant šios 2 milijonus litų? Ačiū. Pone Engström, o paskui pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, kad čia yra daugelis dalykų, su kuriais galiu sutikti. Tačiau yra ir keletas, su kuriais nesutinku šimtų procentų. Perėsiu visus iš eilės. Pirmiausia, taip sutinku dėl to, kad e, labai svarbu pateikti pasiūlymą šioje srityje, kadangi sritis yra svarbi. Antra, iš esmės sutinku su šiuo punktu, galbūt priteičiau, kad lankstumas taip pat yra svarbus, tačiau svarbus ir saveikumas, kadangi iki šiol audiovizualinėme sektoriuje matėme, kad uh, yra taikomos įvairiausios e, technologijos, dėl kurių saveikumas yra labai sunkus, sunkiai pasiekiamas. Taigi saveikumo termino įvedimas būtų naudingas priminimas įvairioms bendrovėms. Pagrindinis punktas trečias. Čia yra sakoma, kad teritorinio platinimo sistemos yra gerai. Nesutikčiau su tuo absoliučiai. Norėčiau pakeisti e, tai ir pasakyti, kad teritorinis aspektas yra neigiamas. Mm, mes dirbame šioje srityje darbo grupėje ir šios darbo grupės e, išvados e, rodo, kad teritorinis aspektas iš tikrųjų yra e, klaidingas dalykas apie kurį užsimenama, kalbant apie 27 labai sufragmentuotas rinkas ES. Kiekvienoje iš šių rinkų yra labai stiprios kolektyvinės bendruomenės, kurios siekia apginti status quo, esamą padėtį. Tačiau manau, jog mes kaip Europos parlamentas turime pareigą ginti vidaus rinką ir naikinti bet kokius barjerus šioje srityje. Taigi norėčiau pakeisti iš esmės trečiosios dalies esmę. Toliau ketvirta dalis. Taip, iš tikrųjų, kolektyvinius autorių teisų administravimas sudaro rimtą problemą. Kas šešis mėnesius kažkurie valstybėje narėje kyla naujas skandalas, kuomet yra sakoma, kad tokios e, autorių teisų administravimo organizacijos e, apvaginėja menininkus. Taigi tikrai sunku suprasti, kodėl komisijai prireikė tiek daug laiko, kad pateiktų tokį pasiūlymą šioje srityje. Taigi tikrai pritariu ketvirtam punktui. Uh, Kalbant apie penktą punktą, taip tikrai pritariu šiam punktui, jis yra labai geras. Dėl šešto punkto norėčiau pakeisti į daugiskaitą. Čia pasakyta, jog būtina rasti sprendimą. Na, tai tikrai man per daug panašu į Sovietų sąjungą. Mes norime vienintelio sprendimo, norime skirti lėšas visiems kultūros sektoriuje. Iš tikrųjų reikia daugelio sprendimų. Sakyčiau, jog audiovizualinėme sektoriuje mes žinome, kad honorarai reiškia, jog autoriai gauna tam tikrą atlyginimą iš DVD pardavimų, kitą dalį iš kažkur kitų pardavimų. Jau yra daugybė įvairiausių skirtingų pajamų šaltinių. Toliau dėl septintojo punkto, dėl PVM siūlyčiau išbraukti šį punktą. Pirmiausia, jis yra labai kontroversiškas. Jeigu ES apskritai turėtų spręsti dėl mokesčių, na, aš būčiau vienas iš tų, kurie kvestionuotų šį aspektą. Toliau PVM taikymas kultūros produktams taip pat yra labai kontroversiškas dalykas, aš taip pat tam prieštraučiau. Ir galiausiai norėčiau pridėti štai ką. Jeigu mes norime įvesti e, tam tikrus PVM tarifus ES lygių, nebūtinai audiovizualinis sektorius yra pas geriausias, nuo kurio turėtume pradėti. Sakykime, jau trečdalis internetu pasiunčiamų audiovizualinių darbų yra pornografija. Taip, tai yra audiovizualiniai darbai, e, nematau nieko blogo, jog juos reikėtų ginti, tačiau mes pasiūstume netinkamą signalą, jeigu šiais visuotinio taupimo laikais nuspręstume suteikti didžiulę mokestinę subsidiją pornografijos pramoniai. Manyčiau, jog tikrai daugeliu valstybių narių būtų labai sunku tai paaiškinti savo rinkėjams. Taigi siūlyčiau tiesiog išbraukti šį punktą, septintąjį punktą. Tiek būtų mano pastabų. Ačiū. Dankeschön, Herr Kollege Boris, bitte. Ačiū, kolega Borisai. Dėkoju visiems kolegoms už pastebėjimus. Pradėsiu nuo ponios Kasteks pastebėjimo. Visiškai sutinku. Šiandien interneto distribucija suteikia galimybę stebėti e, pajamų, stebėti pajamas, kurias gaunas e, distributoriai. Tai reiškia, kad būtent autoriai, ar tai būtų režisieriai, ar scenarijos autorių, ar muzikos autoriai filme turi mechanizmą įsitikinti, kokios gaunamos pajamos, kiek tas darbas yra populiarus, kiek e, vartotojų jo domėjasi per specialius portalus, pagal a, e, prasisintimą iš e, tam tikrų portalų ar per satelitus. A, per palidovus. Todėl tai aš savo pakeitimais aš noriu pasakyti, kad kai kalbama apie distribuciją internetu, nors e, sprendimą priims komisija, tačiau mes turėtume galvoti apie proporcingą atlyginimą. Kaip tai bus daroma? Ar per kolektyvinės asociacijas, ar per sutartis gali apsispręsti komisija, bet bent jau turi būti galimybė proporcingam atlyginimui. Iki šiandien to neturėjome, nes autoriai per, atiduoda savo teisės produceriams, nes produceriai prisima riziką finansuodami darbo kūrimą ir jie pe, perima visas distribucijos teisės, licencijavimo teisės ir jie rizikuoja, nes jeigu, jeigu darbas yra e, sėkmingas, tai jie turi mokėti tam tikrą fiksuotą sumą autoriams. Daug dalykų šioje srityje yra pasikeitę ir turime ir toliau stebėti visą procesą, tačiau proporcingas atlyginimas taip pat turėtų būti svarstamas. E, jūs klausėte apie 2 milijonus bandomajam projektui. Na, komisija yra projekto autorė, o projekto tikslas yra įsitikinti, kokiu mastu distribucija internetu per visas priemonės, platinimas e, įvairiomis priemonėmis ir platformų pagalba ar kitokie sprendimai, pavyzdžiui, kaip Junktinėse valstijose, kur e, filmą, kino filmą gali pasižiūrėti premjerą kine arba tuo pat metu nusipirkti bandomai e, DVD diską arba jį prasisiųsti internetu. Žinoma, kad paskirstimo būdai Europoje yra kitokie. Amerikoje rinka ir kur kas paprastesnė, nes teisinė sistema viena ir kalba ta pati. Tačiau bandomasis projektas leistų mums pamatyti, įstikinti, ar tai, kaip tai daroma pasaulyje, gali mums padėti valdant e, platinimo būdus ir valdomasis projektas galėtų mums leisti po to rengti teisės aktus ar ekonominius modelius. Keletą žodžių dėl PVM. Mano ketinimas nebuvo e, priminėti mokeš, e, sprendimus dėl mokesčių. Tačiau, jeigu yra platinama knyga internetu, PVM turėtų būti toks pat, kai perki ir knygą knyginę, popierinę formą. Nes atrodo, kad e, PVM kai kuriems audiovizualiniams darbams, jeigu jos perki internetu, yra didesnis. Taigi mano siekis buvo toks. Žinau, kad mes esame patvirtinę parlamente rezoliuciją šią temą, todėl e, reikėtų šį klausimą palikti atvirą ir dar aptarti. Jeigu kalbėsime apie privalomumą, kai kalbama apie Europinio masto licenzijas. Aš iš tiesų giliai panalizavau šią temą, sustikau ne kartą su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis ir manau, kad europinis sprendimas gali sunaikinti rinką. Tokiu būdu rinka nebūtų liberalizuojama, nes tuomet kainos padidėtų ir tai būtų neproporcinga pagal gautą naudą. Bent jau daugelis organizacijų, su kuriomis, kalbė, kuriomis kalbėjomis, mane būtent taip, todėl aš manau, kad teritorinė sistema galbūt ir būtų tas atsakymas į rinkos poreikius, bent jau kol kas. Todėl aš manau, kad e, šios galimybės turėtų išlikti, bent jau kol kas, bet tikiuosi, kad galima tai aptarti dar toliau ir pasiekti sustarimą. Ačiū, ponė Borisai. Pakeitimo teikimo terminas yra kovo 30 diena. Na ir dabar perinam prie 11 klausimo, pono Stojanovo e, pranešimas Europos rizikos kapitalo fondai. Pone Stojanovai, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš siūlau 11 klausimą sujungti kartu su 35, nes tai yra mano kitas pranešimas, abu pranešimai yra artimai susiję. Tai yra Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialiniai verslumo fondai. Norėčiau pakalbėti apie abu šios dalykus iš karto, nes noriu pabrėžti tai jų pranešimų. Problemos yra bendros, o rytoj aš negalėsiu dalyvauti komiteto posėdėje. Taigi čia kalbame apie du reglamentų projektus, numatant uh, Europos investicijų fondams gauti Europos ženklo, Europos rizikos kapitalo fondas arba Europos socialinio verslumo fondas ir taip e, gauti investicijų pasą. Yra numatytos vairios sąlygos dėl fondų kapitalo, investicijų metodo, fondų valdymo. Numatyti reikalavimai investuotojams į tuos fondus. Ir tokie dalykai visi išdėstyti reglamentuose. Na, o problem, problemos yra tos, kad šiuo metu turime dvi direktyvas. Vienas, viena direktyva yra 2011-61 e, direktyva dėl investicinio kapitalo ir 2009-65 parlamento ir tarybos direktyva skirta investicijų fondų, fondams ir jų valdymai. Mm-hmm. iš šiol šios klausimus, e, šie klausimai buvo reglamentuojami direktyvomis, dabar komisija siūlo reglamentus. Aš pats nesu įsitikinęs, kad šias rytis reikėtų e, reguliuoti reglamentais. Tam tikrą laiką aš netgi maniau pateikti pakeitimus komisijos pasiūlymai. Ir norėjau siūlyti reglamentus keisti direktyvomis. Aš suprantu, kad mes nesame pagrindinis komitetas. Pagrindinis komitetas yra atsakingas už pranešimą, gautinį pranešimą. Todėl maniau, kad iš pradžių situacija yra gana paprasta ir aiški, tačiau pasirodo, kad e, problemų yra rimtų. Pirmiausia, ar jie nekonfliktuos su dviejų direktyvų taisyklėmis. Direktyvų, kurias paminėjau, taip pat yra spragų, kurias reikia užpildyti. Na ir pasirodo, kad e, klausimas yra gana sudėtingas, todėl aš e, pateikiau pakeitimą, kuriuo siekiama užpildyti spragą. Tai yra, a, tie fondai gali būti atviri ar uždari. Ir aš pasiūliau numatyti dvi galimybės, kad būtų išvengta neteisingų interpretacijų ir neleisti, kad uždaro tipo fondas neturėtų paso ar ženklo. Aš manau, kad e, laiko turime nedaug ir aš e, vis dar rengiu pakeitimus, kad šie klausimai būtų kodifikuoti ir atitiktų dabartinės direktyvas. Tuos pakeitimus pateiksiu iki termino. Deja, laiko turime nedaug ir negalėsime pakeitimo aptarti. Tačiau aš pasistengsiu suorganizuoti e, atskirą posėdį ir susitikti su kolegomis kurie norėtų apteit, aptarti mano pakeitimus. Iš esmės tiek kol kas ir ačiū visiems uždėmesį. Pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū kolegai Stojanovui. 11 ir 35 punktai yra aptariami, aptariami kartu. Ar yra kokios nors reakcijos iš kolegų pusės? Ne, tad procedūra bus paprasta. Kovo 29 diena 17.30 yra pakeitimų teikimo galutinis terminas abiems pranešimams. Ačiū. Galime pereiti prie 12 darbo turkės klausimų. Jis buvo atidėtas. Tai kolegos Berlingų ir klausimas. Ponios Tain pranešimas gali būti aptartas dabar. Da iš tikrųjų tai pranešimas. E, tie du pranešimai gali būti apžvelgiami kartu. Jūs matėte su Michael Douglas filmą, kur jisai gavo, gavo Oscarą šis aktorius. Pranešime irgi kalbama šią temą. Jis gavo informaciją iš profesinių sąjungos atstovų ir jisai pasinaudojo blogai tą informaciją. Tai yra naudojamosi neatskleista informacija atvejis, Tuomet buvo bandoma pirkti akcijas. Visa tai buvo jau rodyta filme. Nu, iki, nuo to tada iki dabar praėjo daug laiko, daug diskutavome šiais klausimais ir matome, kad tie plėšrūnai tokie ir dabar taip egzistuojantis yra prasti gyvūnai šiaip. Mes kreipėmės. Mes matėme, kad Šveicarijos banko žmona vieno taip pat buvo vykusi daug mm, sandorių, kurie buvo ne visai legalūs ir mes tengiamės išsiaiškinti, kiek gali siekti tokio pobūdžio sandoriai, kaip, pavyzdžiui, pora įsitraukė į juos. 2003 metais buvo priimta direktyva, direktyva nedavė siektų rezultatų, kadangi buvo įvykdyta tik minimali harmonizacija ir valstybės narės ir toliau darė tai, kas jiems atrodė, kas jums atrodė tinkama. Ir, na, Europos komisija pateikė reglamentą šį kartą. Nuo 2003 metų, kai mes jau buvome nuveikę šį beitą finansinės valdysenos rytyje, dauguma sandorių vyksta biržose arba nereguliuojamoje rinkoje. Ir čia reikalingas tinkamas ir greitas reguliavimas tam, kad joks finansinis produktas, joks subjektas neliktų tokioje zonoje, kur reguliavimo nėra. Norėčiau tarti keletą žodžių apie direktyvą ir patį dokumento tekstą. Mes pateikėme paprastą nuomonę Ir norėjau tarti keletą žodžių apie teisinius aspektus, o ne politinius šiame reikale. Ekon komitetas yra komitetas rengintis nuomonę iš esmės, o mūsų nuomonė yra tik konsultacinė. Yra numatytos išimtis e, monetarinės politikos kai kuriems aspektams bei e, valstybių įsiskolinimo aspektams. E, daug kas tebelieka neaišku, mes e, stengiamės daryti viską, kad išgelbėtume eurą Mes į rinką kišomės daugiau negu kitur ir reikia išsiaiškinti, ar reikalingos tos globalios išimtis ir kiek, jeigu taip. Antra problema - pati e, naudojimusi viešai neskleista informacija apibrieštis, kas tai yra. Svarbu, kad šis dokumentas apimtų taip pat ir nebiržos operacijas. Taip pat reikėtų, kad būtų numatyta bendra tam tikra norma, standartas, nes iki šiol čia trūksta šiek tiek tikslumo, nes labai sunku teismams patraukti baudžiamojų atsakomybę žmonės, kai sunku yra pat, pat, įrodyti jų padaryto pažeidimo faktus. Tad ta savoka turėtų būti tiksliau apibriešta, nebent numatyti vieną kitą išimtį. Nes dabar viskas yra taip aptokiai suformuluota, kad teismams labai sunku patraukti atsakomybėn reikiamus asmenys. Dana Chrysler atvejs yra nagrinėjimas teisingumo teisme, jis yra susijęs su sandoriais, kai naudojamasi nes viešai neatskleista informacija. Sakoma, kad pernimui byloje reikia sulaukti išaiškinimo, nes Teisingumo teismas pateiks savo verdiktą, kur interpretavimo dalykai bus labai svarbu. Šis procesas tęsiasi labai ilgai. Čia mes kalbame apie elgesį, kuris viena vertus gali būti toleruojamas, o kitu atveju yra draudžiamas. Ir čia reikės tą skirtumą labai aiškiai apibriežti. nuo 5 iki 2 dienų pereiti. Įmonėse tą padaryti gali būti pakankamai sunku, ar reikalinga pasirinkti 5 ar 2 dienų laikotarpį. Manau, kad geriau šiuo atveju tinka trumpas laikotarpis. Suinteresuoti žmonės paprastai labai greit sureaguoja. Ir numatyti perimą nuo 5 iki 2 dienų, man atrodo, problemų nėra. Rybinės vertės kai kalbama apie vadovaujančias institucijas. Kai kuriuose valstybėse narėse yra sakoma, kad nuo 20 ar 25 tūkstančių eurų tai jau gali būti taikoma riba Frankfurte ir Londone tai būtų nelabai įmanoma, nes akcijų parduodama ir nuperkama labai daug ir būtų sunku susigaudyti kas ir kaip. Kitoje direktyvoje mes matėme, kad nustatyta riba yra labai žema ir visa tai neleidžia pamatyti esminių problemų. Net jeigu šiuo atveju mes kalbam apie reglamentą, manau, kad spręsti turi pačios valstybės, atsižvelgdamus į biržos dydį, į sandorių kiekį, yra būtina šiuo atveju atsižvelgti į valstybės narės ir jų poreikius. Dar viena problema. Europos komisija reikalauja, kad tais atvejais, kai veikiama, kai parduodamos finansinės priemonės, kai jos pasitelkiamos, turi būti remiamas į sistemą, kuri padeda aptikti įvairias atliktas veiklas. Ir įsivaizduokite kokį nors nedidelį banko filialą, kur nors, kuris turi nedaug klientų ir atlieka tik mažas operacijas. Ir čia tokiai nedideliai struktūrėliai gali tekti įdėkti labai sudėtingą sistemą. Matėme, kaip tai atsitiko kovos su pinigų plovimu atveju. Ir paprastai tokia sistema yra įdėgiama ir operacija prasideda kompiuteriui e, nusprendus automatiškai. Reikėtų išsiaiškinti, kaip praktikoje ši sistema galėtų veikti. Aš esu notaras iš profesijos ir turiu pasakyti, kad mums yra tekę matyti, kaip reaguoja prokuratūra, ji reaguoja dažnai labai greitai. Jeigu kompiuteris netlieka automatinės identifikacijos arba kai mandoma kreiptis į banko filialą ir rankiniu būdu fiksuoti tokius judėjimus, e, tai yra tikrai sudėtinga procedūra, nes iš smulkių mažų banko agentūrų negalima tikėtis, kad jos įdėks brangės bankininkistės sistemas. Naming and shaming vadinamoji sistema. Kitaip tariant, yra siūloma įvardinti prasikaltusįjį viešai. Kai kuriuose valstybėse narėse ši taisyklė jau veikia ir sudaro juridinės kultūros dalį. Mano šalyje, pavyzdžiui, taip yra. Kitaip tariant, mano šalyje taip nėra ir man yra sunku, supra, sunku yra suprasti, kad taip galėtų būti. Tačiau man sunku suprasti, pavyzdžiui, kaip šalyse e, neskelbiama informacija, pavyzdžiui, apie žmonės, kurie seksualiai išnaudojo vaikus, kodėl jų neįvardinus, man sunku tai suprasti. O, pavyzdžiui, jeigu atsirado tokių, kurie nusuko, pavyzdžiui, stambesnės piniginės lėšas, kodėl tuos vienų neįvardinus, aš manau, kad tai turėtų būti daroma. Norėčiau, kad jūs pateiktumėte šio klausimo juridinę savo viziją. Dar viena problema. Dvigubos nuobaudos principas gali būti perlengtas, nes yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Ir administracinė taip pat tektų mokėti pažeidėjui e, baudą ir be kita ko reikėtų sumokėti, reikėtų taip pat atsakyti ir administracinę tvarką. Tai yra konstitucinis principas egzistuojantis kai kuriuose šalyse. Ir galiausiai šio teksto taikymos rytis yra išplečiama. Nuo šiol netgi bandymas sukčiauti yra baudžiamas. Mes matėme, kad teismams sunku įrodyti, kas ir kaip. Ir jeigu dabar mes pabandytume įrodyti, kad buvo bandymas sukčiauti. Jeigu nėra konkrečių faktų, o buvo tik bandymas, tai tuomet gali kilti klausimas, kaip tuos žmonės e, nubausti, kaip įrodyti, kad jie darė kažką nelegalaus. Tebe, tebe diskutuojama, ar bandymas sukčiauti taip pat turi būti baudžiamas. Kol kas nedaug kas e, buvo kalbama apie tuos asmenys, kurie e, praneša apie galimus nusikaltimus. E, vieni sako, kad reikėtų galbūt numatyti 5000 eurų atlygį tam, kuris pateikė reikiamą pranešimą, kad būtų galima sukčiautoje sugauti. Ir aš norėčiau išgirsti kolegų nuomonę, kaip jie vertina tą skundėjo, jeigu taip galima sakyti, vaidmenį. Galiausiai, kai dėl juridinių asmenų juridinė atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė ties, tiesa turėtų būti taip pat būti aptarta, nes daugelį valstybių narių tai nėra numatyta. Tad reikėtų išsiaiškinti, kaip taikyti sankcijas. Europos komisija neatsižvelgia šiuo klausimu egzistuojančias teisinės praktikas valstybėse narėse. Esu pasirengusi išklausyti jūsų, gerbiami kolegos. Liepa bus balsuojama Ekon komitete. Esame numatę taip pat peržiūrėti visą tai balandžio 25-26 dienomis. Gegužės 11 diena bus pakeitimų pakeitimo terminas, birželio 18-19 bus mūsų balsavimo šio klausimo diena. Dėkuoju. Uh, ah, Dankeschön, Herr Vorsitzender. In aller Kürze zunächst einmal uh, uh, die Wahl des Rechtsinstruments Verordnung ist aus meiner Sicht. Ačiū. Na, pirmiausia, aš pritariu tam, kad reglamentas čia yra tinkamas teisinis instrumentas. mums tikrai reikėjo suderinti teisės aktus, remiantis rinkomis. Yra reguliuojamosios ir nereguliuojamosios rinkos ir todėl visuomet kyla problemų dėl to, kaip reikėtų nubausti už piknaudžiavimą rinką. Na, Šie du apibrėžimai - manipuliavimas rinka ir priekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleistą informaciją. Aš pritariu plačiai formuluotėjai ir trumpai atsiliepiant į tai, ką jūs sakėte apie mėginimą manipuliuoti rinką, mes čia turėtume elgtis labai atsargiai, kadangi labai sunku tai tinkamai įvertinti. Ir manau, jog Yra gerai, kad ketinimas manipuliuoti rinką čia taip pat yra apibrieštas. Antraip pažįstame teisinės valstybės principą. Turi būti apibrėžima taip, kad patektų viskas, kas nėra teisiškai priimtina, įskaitant ir ketinimą. Taigi ketinimas manipuliuoti rinką čia taip pat patenka ir tai yra sveikintinas dalykas. Ta pati pasakyti, pasakytina, tas pats pasakytina ir apie informacijos teikimą. Toliau kalbant apie baudžiamasias sankcijas už ketinimą manipuliuoti rinką, tikslas tikrai yra sveikintinas, turėti vieningą baudžiamąją procedūrą, pagal kurią būtų užkirtamas kelias konkuruoti skirtingoms teisinėms sistemoms. Mes tai galime patobulinti ne tik įtraukdami tyčią, bet taip pat ir aplaidumą. Manau, jog tą galėtume dar patobulinti Vienas pavyzdys, jūs kalbėjote apie filmą Wall Street. Na, aš jau šiek tiek primiršau tą filmą, nes jis buvo rodytas labai seniai, tačiau gali atsirasti ir Wall Street 2 ir 3 ir Michaelas Douglasas pamatytų, kaip Wall Streetas smarkiai pasikeitė Ir tikrai Volstryte vienas padėtis buvo palyginti tiesiog visiškai nekenksminga palyginti su tuo, kas e, įvyko vėliau. Jeigu yra aplaidžiai žiūrima į tam tikrus dalykus, vis tiek jiems yra taikomos baudžiamosios sankcijos. Ačiū pirmininkė, kalbant techniškai, čia pranešėjas siūlo, tikrai, pranešėjas siūlo fundamentalius dalykus. Jis sako, jog sistema neveiks, jeigu nebus labai smarkiai baudžiama už tam tikrus pažeidimus, už priekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleistą informaciją. Ir mes matėme, jog ir komisija čia teikė įvairių pasiūlymų. Net ir mūsų komitete matėme daugybę dokumentų šioje srityje. Tačiau aš matau tam tikrų problemų e, tam, ką siūlo pranešėja, kalbant apie Europos teisę šioje srityje yra visiškai aišku, kad tam tikrais atvejais, kur matome pažeidimus prieš juridinius asmenis, priešinant tai fiziniams asmenėms, ir čia pavyzdys yra iš mano šalies, visiškai neseniai iškilo toks atvejis ir dabar vyksta bylos teismuose. Ir žinoma, neįmanoma pasodinti juridinio asmens į kalėjimą. Taigi, ar tą būtų galima iš karto gyvendinti? Toks atvejs iškilo Ispanijoje ir man tai kelia didelį susirūpinimą. Būtent vienu mostu mes siekiame visiškai panaikinti tą padėtį, kuri egzistuoja šiuo metu. Įsivaizduokite, yra tam tikrų nusikaltimo rušių, E, kuomet nusikaltimai yra įgyvendinami tyčia ir jie yra baudžiami lygiai taip pat, kaip ir tie, kurie buvo padaryti aplaidžiai, taikomos tokios pačios sankcijos. Toliau, padėtis yra tokia sudėtinga. Klausimas kyla ne dėl to, kaip reikėtų apibriežti nusikaltimo pobūdį. Pranešėja pati sakė, vienu metu, jog tai yra klausimas susijęs su tuo, jog mėginama pripažinti esamą padėtį, mėginama įtraukti ir skundėjus. Ir čia reguliuojančiosios institucijos turėtų palengvinti visą šį procesą. Ši sudėtinga aplinka keičiasi labai greitai, žmonės, e, gaunantis informacijos, e, turėtų galėti elgtis lengviau. Ir čia reguliuojančiosios institucijos e, turėtų greičiau gauti tinkamą informaciją, kad galėtų greičiau veikti. Kitas dalykas, mes darome klaidą. Kuomet analizuojame šios dalykus, mes per daug kreipiame dėmesį į nusikaltimą padariusio asmens asmenybę kadangi kartais kai kurie asmenys e, gali tiesiog atsidurti taikinio centre dėl to, kad jie mėgino atlikti tam tikrus sandorius e, arba pasinaudojo tam tikrą informaciją, e, siekdami tam tikrų rezultatų. Kartais mes skiriame didžiausią dėmesį čia, o ne į potencialią žalą, kurią, kurios, kuri buvo padaryta tuo nusikaltimu. Ir praėjusią savaitę, pavyzdžiui, atsiskleidė nusikaltimas, dėl kurio pasiekmes buvo didžiulės. Taigi mes turime kreipti didžiausią dėmesį į pasiekmes, kurias atneša tas nusikaltimas. Čia turėtume kreipti savo kritinį žvilgsnį būtent į nusikaltimo rūšį ir rezultatą kurį jis pasiekia, o ne į nusikaltimą padariusi asmenį. Žinome, kad mūsų šalyse nusikaltimai ir pažeidimai e, šioje srityje atnešė didžiulę žalą mūsų ekonomikai. Ir to pasiekoje mes dabar teikiame tokį reglamentą. Taigi siūlyčiau kreipti mažesnį dėmesį į nusikaltimą padariusio asmens nubaudimą, bet į tai, jog reikėtų užtikrinti uh, prevenciją tam, kad nebūtų galima ateityje tokiems nusikaltėliams pasireikšti. Ačiū. Ačiū, turiu pats keletą pastabų. Aš pritariu pranešėjos išsakytiems komentarams. Pats norėjau iškelti tokią problemą. Man daugiau problemų kyla stengiantis išspręsti šį problemą, tačiau piknaudžiavimas rinka yra tas pats, kas sukčiavimas. galima sukčiauti panaudojant e, turimas žinias. Ir aš nemanau, kad netyčia galima piknaudžiauti rinką. Taip pat kaip negalima netyčia sukčiauti. Aš visiškai pritariu e, pranešėjai. Taigi prašom, ponia Tain. Ačiū. Aš turėsiu visus jūsų komentarus galvoje. Pakeitimų teikimo terminas yra. Ne, mums nereikia dėl termino apsispręsti. Gausime projekto, nuomonės projektą kitą kartą. Dabar galime trumpam sustabdyti posėdį, kad būtų uh, nutrauktas transliacija, o po to vyks posėdį, uždaras posėdis.